tas jūri komitetui. Kitas pranešimas, kaip jūs prisimenate, 16 metų gruodžio 13 dieną e, Europos parlamento pirmininkas e, ėmėsi sankcijų prieš poną Vok, kuris nesilaikė informacijos pateikimo prievalės e, Elksenos kodekso kontekste 27 gruodžio ponas Voigt apskundė šį sprendimą, tačiau sausio 16 dieną um, biuras nusprendė, jog sankcijos